ir piliečių iniciatyvą. E, suteiksiu iškart žodį pranešėjai ponui Šioflin. You, uh, commission... Ačiū pirmininkė, komisarė, vicepirmininkė. Uh, norėčiau pradėti nuo padėkos šešėliniams pranešėjams, su kuriais dirbau rengdamas šį pranešimą dėl Europos piliečių iniciatyvos. Iš tikrųjų, bendratarbiavimas buvo puikus pavyzdinis. Ir balsavimas EFKO taip pat vyko vienbalsiai, taigi tas mane iš tikrųjų labai nustebino, nes tokie atvejai labai reti. Ir tai jau savaime yra žinia ir požymis, kad atsai e, yra e, iš tikrųjų tinkamas instrumentas, kalbant apie ES e, institucinę struktūrą. Na, turiu pasakyti, kad iš tikrųjų ta iniciatyva yra gana paprasta ir kartu tokia gana subtili. Tai yra piliečiai tiesiog turėtų turėti savo balsą ES, priimant tam tikrus teisės aktus, kurie e, gali turėti įtakos piliečiams gyvenimus. Nes dabar e, mes žinome, kad iš tikrųjų piliečiai yra gerokai atitrūkę nuo Europos institucijų, Europos institucijų nuo piliečių ir atsai leistų nuties tam tikrą tiltą. E, tai be abejo neturėtų pakirsti atstovavimusios demokratijos principų, kitaip sakant, mūsų reikšmės ir mūsų darbo, kadangi tai yra bet kokios demokratinės temos irgi stuburas. Tačiau ECI turėtų būti savočkas papildymas mūsų vykdomam darbui. Be to, ECI be abejo nėra tiesioginė demokratija, e, kur piliečiai e, galėtų imtis tiesiogiai įstatymo leidimo veiklos, nes galbūt tas ir veikia antikinėje Graikoje, bet dabar, kai kalbame apie milijonus piliečių, tai jau nerealu. Uh, Tačiau ECI gali iš tikrųjų imtis tai, kažkokios iniciatyvos, e, suburti pakankamai ne, nemažą kiekį asmenų, kurie imtųsi kolektyvinių akcijų, kolektyvinių veiksmų. Na, iš tikrųjų, milijonų parašų surinkimas per metus e, reikalauja didžiulių organizacinių įgūdžių ir taip pat tam tikro pasišventimo pasiekti tam tikrų politinių e, tikslų. Ir šiuo atžvilgiu ECA iš tikrųjų leidžia įtraukti piliečius, e, praktiškai be jokio tarpininkavimo, e, įtraukti į Europos politikos kūrimą ir formavimą. Be abejo, neapsėsime be politinio dalyvavimo šio pačios, tačiau ta mintis, kad piliečių tam tikra grupė gali veikti jiems rūpimų klausimų E, turėtų tikti dar labiau praplėsti tą politinį spektrą, kurį mes turime Europoje. Ir e, tiesąkant, jau dabar kai kurios valstybės narėse panašus, panašios akcijos, panašus veiksmai vyksta. Tiesiog e, e, dabar mes matome, kad e, daugumą iniciatyvų turi parodyti komisija, e, pateikti komisiją. ECAI pakeistų šitą mechanizmą ir tai leistų šiek tiek perdėlioti likties kintamuosius Europos politinėme mechanizme. Taigi tiek dėl teorijos, kurie grinčiama atsai. E, na, o dabar noriu pasakyti, kad kol kas e, iš tikrųjų dar nepavyko iki galo ištesėti pažadų duotų piliečiams, koks 50 iniciatyvų, vienaip ar kitaip vis dėlto nepasiekė to tikslo, kurio mes galėjome tikėtis. Na, iš tikrųjų, man konsultuojantį su pilietinė visuomenė paaiškėjo, kad žmonės aiškiai yra nusivylę e, tuo, kaip komisija e, elgėsi su pilietinėmis iniciatyvomis, kuris jinai yra gavusi. E, dažnai mm, tos iniciatyvos nugrimzdavo kažkur biurokratiniuose liūnuose arba džiūdavo stalčiuose. Ir E, net jeigu kai kuriais atvejais e, komisija elgėsi visiškai tiksliai pagal e, politinės instrukcijas, pagal tam tikrą biurokratinę tvarką, bet jie praleido labai svarbę politinę žinią, kurią bandė piliečiai jai pasiūsti. Taigi aš labai norėčiau, kad vis dėlto CI reformos pažadai leis jums galų galę sukurti tokį mechanizmą, kuris iš tikrųjų yra veiksmingas ir, ir veikia. Kągi, ačiū. Dabar pirmininkas Timerman. Ačiū. Pirmininkė, aš tikrai sveikinu diskusiją, šios diskusiją dėl atsai ir taip pat e, sveikinu pranešimą, kuris yra puikus įnašas. Na ir be abejo, tai yra proga e, man pratesti temą, kurią jau turėjau pristatyti, kada dalyvau savo klausimuose. E, mūsų komisija, tai yra Junkerio vadovavimo komisija, mano, kad iš tikrųjų um, reikėtų atkreipti dėmesį šitas iniciatyvas ir kartu reikėtų keisti būdą, kaip mes e, veikiame ir čia tai iš tikrųjų gali gerokai prisidėti, nes tai būtų priemonė, tai būtų instrumentas, kur piliečiai tiesiogiai gali daryti įtaką politikai. Tai leistų piliečiams keisti Europinę darbo tvarkę, pasiūlyti konkrečius klausimus, kurie jos labiausiai jaudina ir neramina. Dėl to Tai būtų iš tikrųjų e, priemonė leidžianti inicijuoti politinį dialogą. Na ir kai aš e, atstovau e, Niderlandų parlamentą, aš pats dalyvavau e, kurdamas tokias pilietinės iniciatyvas. Šiandieną tai yra dalis mano atsakomybės lyčių, mes turime užtikrinti, kad šitos iniciatyvos iš tikrųjų veiktų ir veiktų tinkamai. Ta priemonė yra dar nauja, bet mes jau turime tam tikros patirties. Pavyzdžiui, praeitą kovo mėnesį komisija pateikė ataskaitą apie e, pirmus tris metus, tri, tris metus patirties gyvendant šitas iniciatyvas. Iš tikrųjų, kos 303 iniciatyvos buvo užregistruotos, buvo surinktas reikiamas e, parašų kiekis, trys iniciatyvos surinko po milijoną parašų, iš viso dalyvavo apie 6 milijonai piliečių. Taigi įspūdingi skaičiai. Visos šitos pastangos leido užmėgsti ryšius tarp panašiai mąstančių žmonių visame žemynė ir mm, įžiebė iš tikrųjų paneuropinės diskusijas svarbiais klausimais. Ir tai be abejo yra gera žinia dalyvaujančiai demokratijai e, e, Europoje. Kita vertus, tam, kad piliečių iniciatyvos būtų paprastesnės, lengviau prieinamos galbūt plačiai visuomenį. E, na, žinau, kad e, jūsų pranešimas turbūt e, taip pat atitiks mūsų padarytas išvadas ir paminėsiu tai keletą. Komisija nu, sukūrė dabar specialų kontaktinį tašką kuris gavo apie 1200 klausimų įvairiom Europos kalbom. Mes teikiame tiesioginę pagalbą piliečių iniciatyvų e, lyderiams, kada jie užregistruoja tokias iniciatyvas. Na ir e, žengdami toliau, negu nustato reglamentas, mes taip pat e, nemokamai teikiame konsultacijas ir ryšius su vienam komisijos tarnybam. E, na, Buvo keliama be abejo tam tikrų problemų ir e, iš tikrųjų duomenų paklausimų procedūras mes reaguodami tai ketiname supaprastinti. E, Taip pat mes e, esame pasirengę padaryti ir dar daugiau, jeigu to reikės. Šiandien iš tikrųjų mes esame pasirengę labai atidžiai įsiklausyti jūsų vertinimų, kaip tas instrumentas veikia ir taip pat aptarti jūsų siūlymus, kaip toliau jį tobulinti. Komisija iš tikrųjų labai rimtai žiūri į jūsų e, raginimą peržiūrėti teisės aktus susijusių su tinkamu reglamentu ir be abejo reikėtų nustatyti, e, kokios apriepties, kokio, kokio masto turėtų būti ta revizija, ta peržiūra. Uh, Na ir ta proga komisija be abejo norėtų padėkoti parlamentui už konstruktyvų požiūrį, tai kad šią svarbę priemonę tikrai reikėtų tobulinti ir aš asmeniškai norėčiau padėkoti ir taip pat pasveikinti e, poną Šoplin e, už puikiai atliktą darbą analizuojant ECI e įgyvendinimą, svarstant kaip galima būtų patobulinti šį mechanizmą ir e, kuriant e, konsensusą tarp įvairių politinių partijų. E, jis iš tikrųjų siekia, kad piliečiai galėtų arba iš naujo e, susijungti su europiniu e, lygmeniu arba kartais pirmą kartą pasiekti tą europinį lygmenį, e, užmėgsti dialogą ir komisija čia be abejo turi būti pasirengusi padaryti viską, kas įmanoma, kad tas, ta piliečių iniciatyva būtų lengviau gyvendinama, sėkmingesnė ir veiksmingesnė. Labai ačiū. Toliau ponas Kaufman, jūrių komitetas. Labai ačiū. Pirmininkė gerbimas vicepirmininkė, mes e, mums reikia ir mes norime, kad daugiau piliečių dalyvautų Europinėme projekte. Ir iš tikrųjų dėl to labai svarbu, kad mes pasisemtumėm tam tikros patirties iš trijų metų atsai e gyvenimo istorijos. Labai svarbu, kad e, norint išgyventi, kad piliečiai iš tikrųjų galėtų dalyvauti šiuose projektuose, mes turime padaryti daugiau negu tik tai kosmetinių pakeitimų. Mes turime peržiūrėti reglamento pagrindus. ECI reglamentavimas turi būti plačiai palaikomas visose institucijose. Tam reikia be abejo ir teisinės konsultacijos, taip pat ir valstybių narių lygmens. Taip pat kalbant apie tai užregistravimą, aš manau, kad piliečiai patys turėtų apsispręsti, kada jie pradės savo kampaniją ir ims rinkti parašus. E, na, o tie parašai neturėtų būti siejami su e, kažkokiu tai tapatybės kortelių e, išdavimu vienoje ar kitoje valstybėje Mm, aš manau, kad e, visi žmonės visoje Europos Sąjungoje turėtų būti, na, turėtų tiesiog galėti, turėtų sąlygas palaikyti bet kokią ECI. E, tiesą sakant, grįžtant prie komisijos, e, norėčiau paraginti, kad jinai kaip galima greičiau perimtų mūsų pasiūlymus, kadangi, ponė Timermans, iš tikrųjų labai svarbu, kad ECI taptų brandžiai iniciatyva, išauktų iš tų vaikiškų drabužėlių ir galų galėje pradėtų veikti europiniu mastu. Toliau ponia Becera, peticijų komitetas. Europos piliečių iniciatyva yra pirmasis tarptautinis dalyvaujamosios demokratijos pavyzdys. Tokiu būdu piliečiai tiesiog galės bendrauti su institucijomis ir dalyvauti ES valdyseno klausim, valdysenos klausimus sprendžiant, bet e, matome iš duomenų, kad nefunkcionuoja ta iniciatyva kaip turėjo ir kad tai būtų mes prašome, kad komisija peždo iškart nuostatas, kad tikrai atitiktų ši iniciatyva e, keliamus tikslus ir kad būtų galima naudotis jie. Mes turime suderinti skirtingas nacionalinės nuostatas ir e, su paprastinti būtinas sąlygas, kaip kad identifikavimo e, sistemos supaprastinimą užtikrinti. Reikia taip pat numatyti atitinkamas būsnės valstybės narėse ir mes manome, kad e, pilietinė iniciatyva turi egzistuoti tam, kad būtų galima spręsti vairius su pirminė teisė susijusios aspektus. Mes tokiu būdu, jau gerai gyvensime iniciatyvą, galėsime sustiprinti demokratiją. Ačiū. Taip, dabar žodį suteiksiu politinių frakcijų atstovams. EPP vardu ponas Saki. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamas komisijos vicepirmininkė. Pranešime kalbama e, apie labai svarbų klausimą, todėl su juo dirbo parlamento trys komitetai. Mes teigiamai vertinam šią iniciatyvą, tačiau ką rodo patirtis? Patirtis e, tikrai e, nekokia. Dabar pasiektas susitarimas dėl šio pranešimo ir aš kaip vicepirmininkas, peticijų komiteto vicepirmininkas, aš pritariu uh, E, šiai, šiam dokumentui. Labai svarbu turėti tokią priemonę, kurią, pasinaud... kurią galėtų pasinaudoti Europos piliečiai. Buvo jau tam tikrų bylų, kurios buvo nagrinėjamos e, e, Euro, Europos teisingumo teisme. Ir labai gerai, kad, būtų, kad taisyklės dėl tam tikrų iniciatyvų pri, priimtinumo, kad jos būtų lankstesnės. Uh, Aš norėčiau, kad e, šiaip jau ateityje sulauktume sėkmingesnių piliečių iniciatyvų. Aldi grupės vardu. Pone Breso. Socialistų frakcijos vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponu Šioflinui, nes iš tikrųjų nuveikėt labai puikų darbą, Kartu reikėtų padėkoti ir šešėliniai pranešėjai. E, Silvija Kaufman, ji ilgai dirbo šiuo klausimu. Mes klausydamėsi jūsų, ponė Timirmans, pažymėjom, kad e, iš tikrųjų komisija jūs ėmėte šios iniciatyvos, uh, Bet kita vertus, nuo dabartinio reglamento prabėgo treji metai ir e, patirtis rodo, kad e, kol kas dar toli iki tinkamos padėties, kad šis piliečių iniciatyvos e, mechanizmas tinkamai veiktų. Dabar, kalbant apie registravimo procedūrą, ją reikėtų supaprastinti, kartu reikėtų sudaryti geresnės sąlygas piliečių grupėms įvertinti, ar jie turi šansų, kad jų iniciatyva bus priimta. Pasiūlyta nemažai e, elementų, kaip pakeisti parašų rinkimo procedūrą ir tokiu būdu skatinti iniciatyvų teikimą. Kitas klausimas - tai laiko terminai nuo e, iniciatyvos užregistravimo iki parašų rinkimų, rinkimo proceso, kartu internetin, e, procedūros atlikimo internetu klausimai reglamentuojami. Jei, sakykime, iniciatyva užregistruota, jei surinktas atitinkamas parašas, tai komisija tada turėtų veikti greičiau. Ponas Ujazdovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui, ponui Šioflingui, už tai, kad e, jam pavyko pasiekti konsensusą, bet pirmiausia, ačiū už tai, kad nuo pat pradžios pranešėjas e, teikia dokumentą, kuriuo e, siekiama įkvėpti gyvybę turimam piliečių iniciatyvos e, mechanizmui. Siekiama pašalinti biurokratinės kliūtis ir kita vertus siūloma elementų, kaip būtų galima e, pagerinti iniciatyvų teikimą ir taikymą. Kartu sprendžiami tam tikri jautrus klausimai. Klausimas pirmiausia Europos komisijai. Ar komisija e, pati linkusi ar pasiryžusi sumažinti savo tam tikrus, tam tikrus veiksmus ar vertinimus? Nes antai buvo e, viena kita iniciatyva, kuriai plačiai pritarta, tačiau Europos komisija e, jas atmetė. To neturėtų būti ateityje nes e, visos iniciatyvos, kuriuoms reikia tam tikros skaičiaus parašų, e, tos iniciatyvos turėtų reikšti teisėkuros proceso pradžią. Tad e, kalbant Tad vėlgi dėl būtent apeliacijos pateikimo tai yra labai svarbu. Tad dar kartą noriu padėkoti pranešėjui ir šiaip dabar e, komisija turėtų imtis veiksmų. Be to, reikėtų įtvirtinti piliečių iniciatyvos teisę kaip tikrą teisę, o ne vien popierinę. Alde grupės vardu, ponas Gurins. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos piliečių iniciatyva nuo Lisabono sutarties prieimimo yra viena svarbiausių iniciatyvų. Bet, bet kita vertus, labai svarbu dabar praėjus ketveriems metams nuo šio mechanizmo uh, vėlgi reikėtų įvertinti pačios tos iniciatyvos pagrindą, nes matom, kad nemažai iniciatyvų susidūrė su e, kliūtimis ir niekada nepasidarė teisės aktų pasiūlymams. Tad norėčiau padėkoti kolegoms iš konstitucinių reikalų komiteto. Tas komitetas iš tikrųjų vienreikšmiškai pasisakė už piliečių iniciatyvos pasiūlymo pagerinimo elementus. Tad atrodo, kad būtų tinkama, numat, jog komisija galėtų registruoti tik tai iniciatyvos e, dalį, tokią e, iniciatyvą, kuri patenka į jos e, kompetencijas ir kita vertus kitą dalį paliekant ar kitas iniciatyvas paliekant registruoti nacionaliniams įstaigoms. Tad mes kaip ALDE frakcija E, teigiam, jog komisija turėtų e, priimti tas iniciatyvas, kurios susijusias ir su ES pirminė teisė. Nes e, antai, sakykime, Europos parlamento darbas tiesiog kartais paralyžiuojamas, kadangi nėra tinkamų ar pakankamai iniciatyvų. Ir todėl mes iš tikrųjų teigiamai vertinam pasiūlymą ir kartu su žaliaisiais mes pateikėm uh, pakeitimų pasiūlymą e, susijusi su piliečių teisė teikti iniciatyvas susijusią su sutartimis. Guengel Spinelį. Ačiū. E, Europos piliečių iniciatyva susijusi su piliečių demokratiniu dalyvavimu. Krizės metu e, piliečių iniciatyva buvo ir atsakas, reakcija į krizę. Bet matome, kad ta dalyvaujamosios demokratijos iniciatyva yra visiškai negyvybinga. Šioflin pranešimas nėra tobulas, jisai nereikalauja keisti uh, sutarties, bet e, Konstitucinių reikalų komitete buvo jam vienbalsiai pritarta. E, reikalavimą pranešime užtikrinti priežiūrą, e, sekti atitinkamas institucijas, kaip yra įgyvendama ši iniciatyva ir ketvirtasis pakeitimas vis tik tai paverstų tą iniciatyvą kaip visiškai beverti ginklą, kuris neturi jokios galios. Iki šiandien 29 iniciatyvos e, buvo pateiktos, 49, o tik tai 3 buvo pateiktos e, bet nesekama, kas atsitiko po to. Komisijos narė Malstrom e, yra pateikusi tam tikrą atsaką. Tai buvo iniciatyva prieš TTIP ir e, aš norėčiau paklausti, ar dabartinis komisijos atstovas gali pasakyti, ką nors apie tą iniciatyvą. Lasterikabras žalieji susidomėję ir gana entuziastingai žiūrėjo į Europos piliečių iniciatyvos reformą, kadangi mes manome, jog tai yra labai svarbi priemonė palaikant ryšį tarp piliečių ir institucijų, kadangi dažnai piliečiai e, mano, jog institucijos yra labai toli nuo jų ir arogantiškos Mano kolega ir draugas Georgijus Šioflinas parengė tikrai neblogą pranešimą, kuriame siūloma įvesti tam tikrų naujovių ir Konstitucinių reikalų komitetas vienbalsiai patvirtino jo pasiūlymus. Tačiau aš norėčiau paminėti vieną dalyką, e, kuris reikalauja daugiau drąsos iš mūsų visų. Tai yra susijęs su e, geresnė priežiūra, kaip yra toliau, kas daroma su iniciatyva, kai ji yra pateikiama. Ir tai sustiprintų iniciatyvų vertę ir tai būtų tolesnis žingsnis siekiant parengti atitinkamus teisės aktus, at laikantis komisijos ir parlamento principų ir taisyklių. Yra pateikta įvairių pakeitimų, kurie, mano nuomonė, nepakankamai aiškiai atspindi mūsų norimus tikslus. Jeigu būčiau visiškai atviras, turėčiau pasakyti, kad tam tikrą prasme tie pakeitimai yra visiškai priešingi nuo to, kas yra reikalaujama. Dėl to mūsų frakcija yra pateikusi savo pakeitimus. Mes e, siekiame sudaryti komisiją ir parlamentui vaidmenį, e, suvaidinti labai svarbu ir reikšmingą vaidmenį e, tam, kad būtų galima su e, sukurti konstruktyvesnę, geresnę Europą. Ir aš tikiuosi, kad mūsų pasiūlymams pritars e, kolegų dauguma. Ačiū pirmininkė. Ponas Kastaldo, FDD frakcijos vardu. Ačiū pirminkė. E, piliečių iniciatyva buvo siema su didžiuliais lūkesčiais, tai ta mm, po tarsi pagrindiniu penkių žvaigždžių judėjimo ramščiu. E, tikriausiai kolegos prisimena, kiek iniciatyvų buvo e, bandom pateikti ir tik trys buvo sėkmingos dėl įvairių biurokratinių kliūčių, dėl to, kad valstybės narės nesuderina duomenų renkamų standartų ir teisinis pagrindas skiriasi. Bet e, noriu pasveikinti pranešėją, pona Šofliną. E, parengusi šį pranešimą ir mes turime eiti toliau, turime e, spręsti komisijos interesų konflikto e, klausimą. E, vienas dalykas - primtinumas iniciatyvų ir taip pat komisija turi nuspręsti, ką daryti toliau su iniciatyvomis, su pateiktais pasiūlymais. Bet tai turėtų būti negalimybė, o prievalė, jeigu mes norime, kad institucijos būtų patikimos ir būtų arčiau piliečių. Negalima e, atmesti visų pastangų ir e, demokratijos troškulio. Mes e, taip pat turime numatyti galimybę keisti sutartis per piliečių iniciatyvas. Piliečiai gali reikalauti tokių dalykų ir tuomet grįžtume prie e, bendrijos e, tėvų steigėjų vizijos. ENF, ponas Anemans. Ačiū. Net jeigu atsai veiktų puikiai, vis tiek turbūt sakytumėm, kad ES trūksa demokratijos, jos, jaučiamas jos deficitas. Ir čia nekalbame apie Europos integraciją. Uh, Labai svarbu, kad šis procesas būtų vertinamas kaip um, kažkas, kas e, gali e, leisti žmonėms, e, kurie vietoje sudarė su tam tikromis problemomis, būtent iškelti tas socialinės problemas. Kaip pan Šeflin pademonstravo, vienintelės iniciatyvos, kuriuoms pavyko pramušti visą tą procedūrinį barjerą, buvo tik tai vos keletas. Taigi tikrai turime rasti kažkokią tai teisėkuros sprendimą. E, turime ne tik atsikratyti kliučių, bet taip pat ir užtikrinti, kad ir, ir priversti komisiją, kad iš tikrųjų e, imtųsi priemonių po tokių iniciatyvų. Tai turbūt yra bene esminis dalykas, kurį mes turime dabar padaryti. Ačiū ponia Anemans, toliau ponas Balco, vieną minutę. Ačiū ponia pirmininkė. Europos piliečių iniciatyva būtų priemonė, kuri galėtų užtikrinti piliečių tiesioginę prieigą prie Europos sprendimų priima mechanizmo, bet tai yra labai silpna priemonė. Reikia surinkti milijoną parašų ir galų galia pasikeitė tik tiek, kad komisija pateiktų kažkokį tai pasiūlymą. E, buvo pateikta 501 e, iniciatyva ir tik tai 3 iš jų pripažintos tinkamas, toliau jokių teisėkuros e, aktų nevyko. Taigi iš tikrųjų E, nors pranešėjai siūlo tobulintą sistemą, bet to tikrai nepakanka. Jeigu dabar vertintume migracijos krizę, matome, kad ES politinis elitas yra tiek toli nutolęs nuo gyventojų nuomonės, nuo Europos piliečių. E, net keletas įvairiausių apklausų ir apžvalgų parodė, kad nuomonės yra labai radikaliai išsiskyrusios. Piliečiai masta visiškai kitaip negu politinis elitas. Todėl aš manau, mums reikėtų europinio referendumo. Tai iš tikrųjų reikštų tikrą demokratiją, europinę demokratiją, o ne kažkokią butaforiją. Ačiū toliau. Ačiū, ponė, ponė Balso. Ponas Kauba nori užduoti jums klausimą. Prašau. Ačiū, ponė Balšo, ačiū pirmininkė. Noriu užduoti keletą paprastų klausimų, pažiūrėsiu, ar jūs pritarėte man. Ar sutinkate, kad jeigu šiuose rūmuose e, žmonės nelabai gali imtis tam tikrų iniciatyvų ir prastumti jas E, ar parlamento daugumos užtvarą. Tai kaip tą gali padaryti piliečiai? Mano požiūriu yra tiesiog visiškas laiko švaistimas. Ar sutinkate su manim kolega? Pone Balčio. Na, jeigu aš teisingai supratau, jūsų klausimas būtų iš esmės, kad mes patys neturime tam tikrų galimybių prastumti savo tam tikras iniciatyvas parlamente. Taigi būtų visiškas laiko švaistimas bandyti piliečiams duoti kažkokią tai iniciatyvos teisę, bet ne, aš nesutinku. Tiesiog reikia priemonės, kuri, labai, kuri nustatytų labai aiškiai veikiančią struktūrą, kuri būtų veiksmingesnė ir skirtųsi nuo dabartinės piliečių iniciatyvos. Aš manau, kad jūsų pačių šalyje yra teisė, pavyzdžiui, piliečiams per referendumą spręsti tam tikrus dalykus. Taigi panašų mechanizmą reikėtų teisinti ir Europos Sąjungoje. Ačiū, pana Valčio. Toliau. Pone Šuica. Ačiū. E, Lisabonos sutartis leido įgyventi tokį mechanizmą kaip ECI ir e, iš tikrųjų aš manau, kad tai yra puikus mechanizmas, kuris leidžia piliečiams dalyvauti demokratiniuose procesuose. Kaip tą pabrėžė ir panašio plen. E, apie 50 buvo inicijuota, tačiau tik 3 sėkmingai praėjo visą atrankos mechanizmą ir ne, nepaisant to, net ir jos netapo teisėkuros iniciatyvomis jau komisijos mastu. Taigi aš galiu tik tai pasveikinti poną Šoplen su parinktų pranešimu, o komisijai palinkėčiau aktyviau imtis priemonių, kad būtų galima greičiau surinkti tos parašus, galbūt galima būtų pat greičiau sureaguoti į pačias iniciatyvas. E, aš tikiuosi, kad mūsų pranešimas paragins komisiją vis dėlto imtis kažkokių tai priemonių. Ta iniciatyva yra svarbi. Kita vertus, mums labai svarbu, kad ir nacionalinės teisės aktai būtų suderinti su CI, kurie, mano požiūriu, tikrai yra puikia iniciatyva. Ačiū. Pane, toliau, ponė Tapardėl. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tiesioginė Demokratija pagal Adenų modelį ne tokia, kokia, kokios mes pageidautume. Dabartis, dabartinė Europos piliečių iniciatyva yra šio laikiška priemonė įgalinanti piliečiams dalyvauti demokratijoje. Daugiau kaip 6 milijonai e, Europos piliečių e, jau yra pateikę iniciatyvų dėl Europos pakeitimo, bet iš tų kelių dešimčių iniciatyvų tik trys buvo pripažintos kaip priimtinos, bet ne po vienos iniciatyvos nepateiktas konkretaus akto pasiūlymas. Tad e, kaip būtų galima pagerinti padėtį? reikėtų e, užtikrinti ar pagerinti parašų rinkimo internetu procedūrą ir e, informacijos kampanijų gerinimą. Ši iniciatyva e, labai svarbi kartu jaunimui, jaunimo dalyvavimas iš tikrųjų gali būti labai svarbus, savotiška Europos dovana jiems. Todėl aš siūlau sumažinti piliečių galinčių dalyvauti šioje, šioje iniciatyvoje amžių iki 16 metų, nuo 16 metų. Tad tikrai, kad žmonės aktyviau galėtų priimant sprendimus ES lygių. Labai ačiū, kolega, kolegė Tapardel. Dabar buvo pateiktas klausimas pagal mėlynąją kortelę, bet mes negalim leisti, kadangi jau gerokai vėluojam. Ponas Marijas, labai ačiū. Taip, šios, iniciaty... šios priemonės pasirodymas pasirodė po Lisabonos sutarties prieimimo ir tai tikrai žingsnis į priekį. Kita vertus, galima kalbėti apie tiesioginį bendradarbiavimą tarp piliečių ir institucijų. Pranešėjas kaip tik nori parodyti dabartinio reglamento 2011 metų reglamento 211 e, e, spragas ir kita vertus jo tikslas e, sustiprinti šios priemonės skaidrumą ir patikimumą. Tad kalbam apie Europos piliečių demokratinius veiksmus ir tokiu būdu, kad būtų galima šią priemonę naudojantis e, kovoti su skurdu, įtvirtinti žmonių orumą. Antai buvo priimta iniciatyva, e, sakykime, bankų srityje. Labai ačiū, kolega. Toliau ponas Duran. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Timermansai, 2009 metais Lisabono sutartimi buvo siekta įtvirtinti ryšį tarp Europos ir piliečių. Tačiau tikrovė tokia, kad galime kalbėti apie visišką nesėkmę. 37 iniciatyvos dvi nu, pasirodė naujai spalio mėnesį 53 iniciatyvos, e, kurias, e, kurias paremė daugiau kaip 3 milijonai piliečių ir niekas nevyksta. Niekas. Tai yra problema, nes juk piliečiai tikrai nėra kvailesni negu kad Europos komisijos nariai. Šita kampanija reikalauja didžiulės energijos, didžiulių biudžeto lėšų. Piliečiai tikrai visą tai investuoja, tačiau konstatuoja, kad niekas nevyksta. Nes e, vėlgi tiesiog e, visą tai juokinga. Todėl turėtume aiškiai kalbėti. Turim galimybę arba tiesiog priimam teisės aktus, uh, Pirmininkas nutraukė e, kolegą. Ačiū kolegė Doranai, jūs viršijot laiką. Toliau kolega Svėja. Dėkuoju kolegai Šiofrinui už puikią iniciatyvą, kuri leidžia piliečiams prisidėti prie ES teisės aktų kūrimo. Ir Mes turime pagerinti šios priemonės veiklą, kuri taip pat leidžia sumažinti demokratijos deficitą. Reikia pašalinti kliūtis E, su kuriomis susiduria inicijatyvų organizatoriai. Europos pilietinė visuomenė labai pozityviai sureagavo, stebėtinai pozityviai sureagavo į EPI. Daugiau negu 53 inicijatyvos buvo e, pradėtos per pastarosius trejus metus, bet dauguma jų nebuvo priimtinos, tik trys buvo priimtos. Ir e, jokios inicijatyvos nepalydėjo teisėkuros aktas. Tai net teisinga, nes demokratija yra pažeidžiama šiandieną labai. Daug kas kalba, kad e, ji netobula, kai kas savo, kad demokratijos mažėja, bet aš manau, kad e, tiesioginės demokratijos e, apraiškos, kaip kad ši, užtikrina didesnį damiškumą ES ir sutelkia pilietinę visuomenę. Dėl to aš remiu pono Šoflino raginimus ES institucijoms ir valstybėms narėms populiarinti EPI ir tokiu būdu sustiprinti piliečių dalyvavimą socialinėme gyvenime. Jeigu ES institucijos bus pasyvios ir toliau, tai nebus sėkmės. Dėkoju kolegai Zver, dabar ponia Mici, vieną minutį. Pirmininkė. EPI yra pirmoji priemonė, kuri leidžia piliečiams aktyviai prisidėti prie ES politikos formavimo. Piliečiai įgyja galimybę e, būti tame pačiame lygmenyje, kaip parlamentas, komisija ir taryba. E, bet dažnai ES institucijos yra pernelyg toli E, ta galimybė yra labai svarbi, nes jie gali prisidėti prie tiesiogiai, tiesiogiai prisidėti prie e, politinės ateities formavimo Europos Sąjungoje. E, ir tai jungia piliečius su Europa, bent jau tokia buvo mintis, bet realybė pasirodė esanti kitokia. Labai daug iniciatyvų buvo atmesta. Atsirado daug teisinių, biurokratinių kliūčių kurios atgraso piliečius nuo tos priemonės ir jie negali dalyvauti politikoje. Tai neprimta, mes turime pagerinti e, piliečių iniciatyvos procesą, padaryti jį palankesnį, kaip galima labiau piliečiams ir užtikrinti e, įtraukiamojo pobūdžio dalyvavimą piliečiams. Dėkui, poniai Mici, dabar ponas Gerikė, vienai minutiai, pirminkė komisijos nariai Timirmans. Aš e, daugiau kaip metus dirbu Europos parlamente, atstovauju vienai Vokietijos e, apygardai. Aš e, dažnai girdžiu, kad esu pirmasis po Europos parlamento narys, kuris e, domėsi piliečių reikalais, nes institucijos yra pernelyg nutolusios, mes turime e, kalbėti apie tiesioginę demokratiją, turime įtraukti piliečius, e, kažką suteikti piliečiams. Mums reikia kampanijų 70 tūkstančių piliečių išreiškė aišku raginimą veiksmingesnę padaryti piliečių iniciatyvą ir supaprastinti. Negalvokite, kad piliečiai yra kvailiai. Bet jie neberinkstų parašų, jeigu niekas iš tų iniciatyvų neišeis, jie būtų kažkaip reaguojama į jų iniciatyvas ir e, kitaip mes tik tai kas penkeri metai matome piliečių reakciją. Pono Goldo nėra, toliau pona Zabrovska pagal spontaniškus pasisakymus. Pone Zaborska. Dėkoju. Pirminkė. Labai džiaugiuosi, kad pranešės Šaflin e, tiek daug dėmesio skiria piliečių iniciatyvai. Jeigu mes atsikratytume problemų, tai įgytume galimybę užtikrinti, kad to iniciatyva taptų derama tikra demokratijos priemonė. Buvo daug iniciatyvų parengta, daug jų buvo atmesta ir piliečiai labai nusivylę tuo. Piliečiai aktyviai įsitraukia į iniciatyvas. Pavyzdžiui, dėl e, smurt Dėl vaikų išnaudojimo reikia, kad būtų įsigilinta į tokias iniciatyvas, nes kartais ir teisingumo teismas pritarė tokiams mintims. E, daugiau kaip e, du kar daugiau e, užsirašė norinčių kalbėtinio, kad galime suteikti žodį vienam atstovui nuo frakcijos suteiksiu žodį. Man atrodo, kad mes galime padaryti tris išvadas. Pirmiausiai, e, piliečių iniciatyva yra labai svarbi dalyvaujančiai demokratijai. Antras dalykas, dabartiniai įstatymai nufunkcionuoja. Ir trečias dalykas, reikia pagerinti padėtį. Iš, e, dėl tų visų dalykų visi sutinkame. Aš norėjau pasiūlinti ponui Timirmansui vieną dalyką, kuris, man atrodo, politinė prasme yra įdomus e, dėl iniciatyvos reformos. Reikėtų e, pasižiūrėti, kad užtikrinti, kad iniciatyvos, kurios surenka milijoną parašų, bet kurios nepriimtinos yra dėl teisinių priežasčių, dėl kompetencijos kažkokios priežasčių, reikėtų suteikti vis tiek e, atsakymą į tą e, iniciatyvą. Reikia e, Mes žinome taip pat, kad kai kurios iniciatyvos yra nesekamas jų gyvenimas, nieko nedaro, nedaromas su jomis dėl įvairių teisinių priežasčių. Reikėtų bent jau užtikrinti atsakymą iš institucijų. Ponas Kivič. Ačiū pirminkė komisijos nariai. E, keletą kartų girdėjome e, oficialių, neoficialių diskusijų apie šią iniciatyvą. E, jos, tos iniciatyvos jau egzistuoja keletą metų ir matome, kad buvo vos keletas priimta iniciatyvų, bet neatsirado ne vieno teisės akto po jų pateikimų. Aš džiaugiuosi tuo, kad mes turime siekti iniciatyvą padaryti artimesnę piliečiams. Komisijos nariai prašyčiau, kad jūs paaiškinumėte piliečiams, kodėl trūksta skaidrumo šioje srityje. Kaip gali būti, kad institucija atsakinga už tai tikrina priimti tinkamumą iniciatyvų, o ne koks nors neutralus organas. Ir Žinome, kad daug buvo iniciatyvų atmesta praeitįje e, ir ar tikrai komisija motivuotai tą padarė, o galbūt yra politinio korektiškumo, tai yra klausimas, kai e, du e, beveik milijonai priešių pasisako tai, kad kūdikiai negimę turėtų nebūti žudomi, kaip su tokia iniciatyva. Dėkuoju, ponė Škripek, ponė Ferėja. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Na, Lisabono sutarčiai reikėjo tam tikros demokratinės vėliavos ar etiketės. E, reikėjo kažkaip tai Europos Sąjungą e, apkaišyti tokiam dekoracijom, kad netrodytų kitaip, negu iš tikrųjų yra. Na ir Europos komisija be abejo nervingai pradėjo žiūrėti šitą iniciatyvą tačiau kartu negalėjo atsisakytos e, iniciatyvos, kuri e, kaip ir turėjo uždangstyti tą demokratijos stoką. Žmonių dėmesys buvo nukreiptas nuo referendumo ir tam tikri dalykai buvo daromi už piliečių nugarų. Ir prabėgus šešėlė metam iš tikrųjų e, matome, kad šitas instrumentas savo save E, buvo apie 50 bandymų, daugiau negu 50 bandymų, tik tai 3 iš jų atitiko visus tos griežtus reikalavimus, kurie buvo keliami, bet ir e, šios trys sėkmingos iniciatyvos buvo atidėtos kažkur tai, nukištus kažkur komisijos stalčius ir iš esmės nieko nevyko. Kągi, ačiū poniai Ferreira, toliau ponas Šaltas. Kolega Šaltas. Ačiū. ACI arba EPI lietuviškai yra priemonė, instrumentas, kad piliečiai galėtų vykdyti tiesioginę demokratiją. Ir mes matėme daugybę nesėkmingų iniciatyvų. Komisija nesureagavo ir tai be abejo piliečius glumina. O kitiems tiesiog kelia didelį nusivylimą. Piliečiai tikėjosi, kad e, tai, kas parašyta, bus taip pat ir įgyvendinama. Ir jeigu tokie dalykai yra užrašyti kažkur tai sudartyse teisės aktuose, tai turbūt taikoma. E, man teko girdėti, kad turi būti padaryta keletas politinių žingsnių tam, kad e, iniciatyva atitiktų kriterijus. Taigi, tie kriterijai turbūt turėtų būti aiškiau apibriežti, taisyklės turbūt labai aiškios, nes kitaip jos yra neveiksmingos. Jeigu taisyklės liks ir toliau neaiškios, Europos piliečiai, piliečių iniciatyva, iš esmės ir liks tik tai iliuzija. Ačiū, kolega Šultas, toliau ponas Hanatų. Na, puikiai skamba piliečių iniciatyva, ar ne? Iš tikrųjų, atrodytų, kad daugiau demokratijos, daugiau galiojimų e, ir galima gražinti įgaliojimų žmonėm, bet šitas mechanizmas nesuveikė. Tik 3 iš 501 parodijos iniciatyvos e, netgi buvo te pripažintos primtinomis. Gal iš tikrųjų metas jau būtų sukurti tikras demokratinės teisės piliečiams, kurie galėtų realiai pasiūlyti tam tikrus teisės aktus ar iniciatyvas. E, tiesą sakant, už ES ribų būtent Šveicarija yra demokratijos pavyzdys, kur žmonės Mm, turi savo žodį ir jie daug kas svarsto referendumuose, o jeigu ir pasirašo kas peticijas, paprastai e, iš tikrųjų tos peticijos ir pasiekia reikiamas institucijas, yra svarstomas. Kokį puikų pavyzdį rodo Šveicarija ir kaip ES galėtų pasimokyti iš šito pavyzdžio? Ačiū, kolega. Arnat? Na ir paskutinis pasakantis spontaniškai bus ponas Sobermaier. Uh, Dėkoju, pirmininkė. EPI buvo grinčiama gera idėja, kad piliečiai turėtų būti įtraukti į teisėkuros procesą. Tačiau mes matome, kad prabėgus trim metam 51 iniciatyva buvo pareikšta ir tiesą sakant, ne viena iš jų neatnešė jokių teisinių pokyčių. Nagi, galima būtų pažvelgti, kad ir viena iš iškiausių pažiūrėtų tai yra piliečių pasakymą prieš TTIP sutartį. E, gal iš tikrųjų metas Europos piliečiams duoti draugišką, patogią naudoti priemonę, e, kuri leistų jiems dalyvauti Europos sėkros procese, nes kitaip neverta jų neterzinti. Aš manau, kad e, tiesiog dabartinis mechanizmas tiesiog yra nesuvokiamas, e, tai yra tiesiog placebo, o ne, o ne, o ne tikras e, kažkoks tai medikamentas ir iš tikrųjų metas gražinti tą iniciatyvą Europos piliečiam. Dėkuoju. Dabar komisijos vardu vėl pasakys komisaras Timermans. Leiskite man pakartoti tai, ką sakiau jau iš pat pradžių. Komisija yra pasirengusi labai atimai bendradarbiauti su ponu Šioplin, su parlamentu ir nagrinėti kiek būtų galima patobulinti e, tą reglamentą, arba kitaip sakant, kiek jūsų pasiūlymus galima būtų pritaikyti, kad šitą iniciatyvą taptų geresnė, geriau veikiantis mechanizmas. Mes tikrai stengsime pagerinti šitą iniciatyvą, galbūt kažkuria, e, kažkuriame etape netgi peržiūrėsime reglamentą. Komisija tikrai neatsiriboja nuo šito darbo, jeigu jisai bus būtinas. Kita vertus turėčiau taip pat pareikšti, kad Žinote, iniciatyvą galima be abejo paversti kažkuo tai, ko jinai nėra ir po to kritikuoti, kad jinai būtent netitinka jūsų iliuzijų. Tačiau šiaip jau viskas yra gana tiesmukiška. Mes turime orientuotis į sutartį. Sutartis yra tai, dėl ko visos valstybės narės susitarė ir ką ratifikavo nacionaliniai parlamentai ir negalime žengti toliau, nors galbūt kartais ir norėtųsi. Komisija turi įgyventi taisyklės, kurios numatytos sutartyje. Ir šiuo atveju ten parašyta, kad Europos piliečių iniciatyva yra instrumentas, kuris turėtų leisti įtraukti piliečius į dialogą. Tai nėra iniciatyva, kuri leistų piliečiam tiesiogiai pradėti teisėkoros mechanizmą. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Jeigu jūsų netenkina tokie dalykai, E, jūs galite būti nepatenkinti, bet nekaltinkite, kad vienas instrumentas nėra kažkoks tai kitas instrumentas, kurio jūs pagėdautumėte. Šita iniciatyva buvo priimta tiesiog gyvenant e, demokratinį procesą, ta prasme, kad žmonės dalyvautų e, teisėkuros procesų diskusijose, bet ne kaip alternatyva teisėkuros procesui. Aš nemanau, kad parlamentas, šis parlamentas tikrai norėtų atsiriboti nuo teisėkuros ir paliktų viską tiesiogiai piliečiams spręsti. Aš manau, kad uh, sandoris, sustarimas ir buvo, kad piliečiai būtų įtraukiami į dialogą dėl tam tikros politikos. Ir jeigu komisija taiko tas taisyklės, taip, kartais arba netgi gana dažnai iš tikrųjų turiu pasakyti, kad tos iniciatyvos, kurios buvo pareikštos, jos tiesiog netitiko taisyklių. Galime keisti tas taisyklės ir tada mes žiūrėsime, kaip toliau elgtis. Mes galime be abejo padėti žmonėms įveikti įvairias biurokratinės kliūtis, reikalavimus ir panašiai. Šitos dalykus mes tobulinsime ir mes iš esmės jau bandėme tai padaryti. E, mes sustikome su visais iniciatyvas pareiškusiais piliečiais konsultavome juos, leisdome jiem kartais, tra, patardavome jiem kartais, kaip performuluoti klausimus, kad jie tiktų taisyklės. Kitaip sakant, mes tikrai rodėme geranoriškumą ir bandėme bendradarbiauti su tais, kurie ėmėsi iniciatyvų. Tačiau negalite kaltinti komisijos, kad jinai taiko numatytas taisyklės. Nes mūsų turbūt lygiai taip pat kritikuotų, jeigu mes e, nesilaikytumėm taisyklių, vien to, kad žmonėm patinka imtis iniciatyvų. Taigi, taip mes E, negalime nusižengti taisyklėms, tačiau noriu dar kartą pakartoti, kad mes iš tikrųjų sieksime tobulinti šitą mechanizmą. Aš vis dar šiame instrumente tikrai matau didžiulį potencialą. Aš manau, kad e, būtų gerokai per daug paprasta e, po tam tikro laiko tarp tiesiog išmesti tą instrumentą vien dėl to, kad jisai ne visai atitiko jūsų lūkesčių. Galbūt nereikia E, tikėtis, kad tas instrumentas bus kažkas tai kito, negu jis yra. Bet kita vertus, be abejo, nenurašykime jo, kol dar neišbandėme visų priemonių jį pagerinti ir įstikinti, kad jis tikrai gali veikti. Ačiū. Komisarė Timermans. Na ir pabaigai diskusijos pranešėjas pana Šaplin. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Ir aš norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo konstruktyviuose diskusijose. Aš manau, kad visi, išskyrus gal vieną ar kitą išimti, buvo konstruktyvus. Ir aš ypatingai dėkingas e, vicepirmininkui Timermans už palaikančius žodžius. E, esame tam tikrų dalykų. Aš be abejo negaliu visko apibendrinti, kas buvo pasakyta, bet buvo keletas dalykų, kuriuos tikrai norėčiau paminėti. Pirmiausiai, pana Girs. E, E, pasakymas apie tai, kad reikėtų e, demokratinį teisėkros procesą iš naujo pervertinti, suteikti jam naujos, naują vertybinį svorį. E, ne viena valstybė narė turbūt irgi prisidėjo prie to dėl testinių priemonių, reakcijos į tas iniciatyvas, ne vienas žmogus apie tai kalbėjo. Na, galbūt daug kas nežino šito, bet aš iš tikrųjų labai seniai sugijęs teis, teisininko laipsnį, mokslinį laipsnį. Ir e, galiu Jūs patikinti, kad iš tikrųjų daugelį atvejų, kai kalbame apie įvairias taisyklės, pasitaiko įvairiausių interpretavimo variantų. Ir e, visuomet atsiranda tam tikra pilkoji sritis šešėlinė zona. Na, pagalvokime apie tą milijoną žmonių, kurie dalyvauja. Na ir gal galia E, keletas dalykų. E, sutarties pakeitimai, na, tai buvo paminėta taip, galbūt vieną dieną mes keisime sutartę, bet turbūt ne dėl to, kad e, kažkas netvarko su EPI. Pirminė teisė iš tikrųjų nėra to dalis. Toliau antra, kaip aš suprantu dabar, EPI gali, tiesą sakant, kreiptis į komisiją ir pastumėti ją veikti vienaip ar kitaip. Tačiau tai tikrai nėra tiesioginė įstatymo iniciatyvos teisė. Šitus dalykus galėsim persvarstyti, jeigu norėsime ateitie. Šiaip ar taip, EPI dabar negali paveikti tam tikrų procesų netgi tais atvejais, kada mm, e, įvairiausių suinteresuotų grupių įnašas iš tikrųjų yra labai vertinamas. E, nes piliečiai galų gale yra tos suinteresuotos grupės įvairiais klausimais. Taigi, e, aš dar kartą noriu padėkoti ponui Timmermans Manau, kad kalbant apie EPI, iš tikrųjų dabar, kaip sakyt, kamolys yra jūsų aikštelės pusėje ir dabar jūs turite imtis iš savo pusės visų priemonių, kad šis mechanizmas būtų gyvybingas. Ačiū. Labai ačiū, kolega.